Pan przewodniczący! E, proszę Państwa, wznawiam posiedzenie. Ponios ir ponai, skelbiu posėdį pratestą. Vakar dienos posėdžio darbo tvarkėms pateikta, protokolas dėl jo klausimų neiškelta, todėl laikome jį patvirtintų. Dabar klausimai komisijos pirmininkui. Aš noriu Jums priminti taisyklės. Viena minutė klausimui, viena minutė atsakymui. Taip pat 30 sekundžių papildomas klausimas gali būti užduotas ir 30 sekundžių atsakymas. tai gali užduoti frakcijos, o po to per antrą pusvalandį mes kalbėsime apie užimtumą. Tos pačios taisyklės galioja vieną minutę klausimui ir po to baroso atsakymas. Pirmas klausimas. EPP atstovas, vicepirmininkas Otma Kalst. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Graikija, Europos strategija 2020 ir atsakymų į finansinę krizę paieška parodo, kad imdamasi priemonių labai greitai prieiname prie dabartinių sutarčių ribų. Tačiau iš kitos pusės valstybės narės vis pavydžiau žiūri į Europą bei skuba pasislėpti tarp inter vyriausybinio metodo, nacionalistinių požiūrių. Ką jūs darysite, keisdami šias tendencijas, kaip sieksite išsaugoti mm, patikimus europinius instrumentus, kurie leistų tinkamai atsakyti į esamus iššūkius. Pirmininkė, galite atsakyti. Gan stebina tai, kad kai kurie politikai netaip interpretuoja Lisabono sutartį. Lisabono sutartis turėjo sustiprinti eurominę dimenciją, kad būtų lengviau priimti sprendimus kvalifikuotą balsų daugumą. E, ketinome sustiprinti parlamento ir komisijos vaidmenį ekonomikos ir išorės santykių srityje. Stebina, kad kiti, kai kurie politikai interpretuoja kitaip. Komisija pagal 17 Lisabonos straipsnį yra sutarčių sergėtoje. Mes turime saugoti ES teisės aktus, nes be teisės aktų tai nebūtų tikra sąjunga. Ir antra, mes turime imtis iniciatyvų. Ir mes tikrai atliksime tą darbą, teiksime pasiūlymus. Tikiuosi, kad jiems parlamentas pritars. Savo politinėse gairėse aš minėjau, kad mes norime specialaus, ypatingo ryšio su parlamentu ir ketiname, kad tai iš tikrųjų įvyktų. Ačiū. Pirmininkė, papildomas klausimas. Ačiū. Komisaras Ole Rein neseniai pasiūlė keletą iniciatyvų, būtent pradėti diskusijas nuo sankcijų. Aš nemanau, kad negalime e, e, taip elgtis, tai būtų netinkama strategija, reiktų siekti bei ieškoti bendrų instrumentų, bendrų strategijų, bendrų iniciatyvų, tik tuo met galime sudariai kalbėtis apie sankcijas. Ačiū. Said, uh, Dėkojame. Ponas Karas, nepriimta dar sprendimo vyko pirmasis debatų raundas su finansų ministrais. Komisija pateiks kitą mėnesį komunikatą dėl ekonominio sustiprinto valdymo. Mes ketiname sustiprinti e, stabilumo ir ekonomikos augimo pakto prevencinės priemonės, stebėjimo priemonės. Mes aiškinsimės, kaip nustatyti krizės sprendimo mechanizmus, koncentruosimės į esmę. Tikime, kad su dabartinėmis sutartimis galime nuveikti daug daugiau stebėsenos srityje euro zonoje, taip pat dėl Europ, e, ekonominės ir pinigų sąjungos, jeigu valstybės narės parodys norą taip elgtis. Pirmininkė, socialistų demokratų vardu ponas Šulcas. Ačiū. 120 ES sutarties, e, sutartis numato e, draudimą vien, vienai valstybei nariai perimti kitos valstybės narės e, skolas. Kaip Jūs manote, ar nelems e, Graikijos, pagalbos Graikijai planas, jog e, tai, kad Vokietija skolins Graikijai penkiems, pinigų už 5 procentus, ir pati turės daugiau pasiskolinti, kadangi e, iš principo norima skolintis 8,4 milijardo. Taigi ta išpirkimo, tas išbraukimo draudimas ne tik neleidžia skolinti, bet net neleidžia uždirbti. Kaip manote, ar toks visiškai nepriimtinas mechanizmas yra tinkamas apie jį diskutuoti? Ačiū. Prašom, ponas Barozo. Ponas Šulc. Lisabonos sutartis neleidžia vadinamojo valstybių narių išpirkimo arba pagalbos. Sprendimas dar nesurastas. Pagal komisiją pasiūlytas mechanizmas visiškai atitinka sutartį. Aš noriu tai pabrėžti. Žinau, kad Vokietijoje tam tikrose sluoksnėse vyksta diskusijos ir kitose valstybės narėse. Noriu pasakyti, kad neteisinga sakyti, kad mūsų pasiūlytas mechanizmas yra bailout, išpirkimas arba perėmimas. Tai yra skolų koordinavimas, komisijai tenka ta atsakomybė. Sistema yra kūrybinga ir ji buvo sukurta po ilgų diskusijų su valstybėmis namis. Tačiau ji visiškai atitinka sutartį. Atitinka Lisabonos sutartį. Ir Man labai keista, kad buvo taip sunku rasti solidarumo sprendimą Graikijai, nes anksčiau mes radome tokį sprendimą Latvijai, Vengrijai, Rumunijai. Jeigu sugebėjome rasti tokį sprendimą už eurozonos ribų, tai akivaizdu, kad turėjome rasti jį ir eurozonoje. Komis, komisijos pirmininkė, suprantu, kad bandote išvengti mano klausimo, kadangi jis nemalonus, todėl aš pakartosiu jį bet egzistuoja galimybė, kad valstybės narės, kai jeigu jos gali pasiskolinti pinigų pigiau, nei pačią skoliną gali uždirbti iš tokio skolinimo. Taigi išpirkimo draudimas egzistuoja, tačiau draudžiama ir užsidirbti iš kitos valstybės nelaimės. Ar poniai Merkel, ar ponui Šarkozy jūs pareiškite atvirai, kad prieštaraujate tokiems siekiams? Ačiū. Uh, Aš apie tai kalbėjau ir su tais valstybių lyderiais, ir su kitais daug savaičių. Pasakysiu Jums atvirai, ponas Šulc. Vienintelis sprendimas buvo toks. Komisija nuo pat pradžių prašė daugiau solidarumo parodyti su Graikija. Aišku, nepažeidžiant atsakomybės principų. Dabar turime padaryti viską, kad Graikija sugrįžtų į tą kelią, kai finansavimas randamas rinkoje. Ir rastas sprendimas, kad valstybių paskolos būtų teikiamos pagal nekoncesinės mm, paskolų normas ir pagal TVF nustatytas taisyklės. Taip pat su tam tikrais pakeitimais, kurie susitarti balandžio 11 dieną. Ačiū. Toliau liberal demokratų vardu Guy Verhofstadt. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėl nuostatos dėl skolų neišpirkimo ar gelbėjimo. Sutartyje yra pasakyta, kad negalima reikalauti, kad valstybė prisijimtų skolą, bet nėra pasakyta, kad draudžiama tai daryti. Manau, reikia aiškiai atskirti šios dalykus. Taigi, sutartyje nėra pasakyta nieko apie tai, kad kažkas gali priversti valstybę prisimti skolą. Taigi, Graikijai galima taikyti tai, kas buvo sutarta. Bet mano klausimas yra kitoks. Palūkanos už Graikijai suteikiamas paskolas. Tos palūkanos yra daug didesnės nei įprastos, dėl to reikia imtis kitų priemonių, reformų, visų pirma, Europos obligacijų rinkoje. Taigi, kokių dar reformų reikia, be tų, kurias minėjo Oliren ministrų taryboje. Turi būti parengtas ambicingas reformų paketas. Pone Ferhofstatai, tuo pačiu atsakysiu ir ponui Šulcui. Jeigu pateiktumėte, norite pateikti klausimą poniai Merkel, tai ir adresuokite jį poniai Merkel. Aš negaliu čia atsakinėti ponios Merkel vardu. Aš atsakau į klausimus Europos komisijos vardu. O kalbant apie komisiją, galiu labai aiškiai pasakyti, mūsų parengtas sprendimas visiškai atsižvelgia į nuostatą dėl skolų neperėmimo. Ir čia mes būsime griežti. E, Kita mėnesį mes dar pateiksime komunikatą ir pasiūlymų. Pateiksime pasiūlymų dėl sustiprinto eurozonos valdymo, uh, Apie tai diskusija jau vyko ir komisija įgaliojo Olireną pradėti dėrybą su finansų ministrais. Taigi manau, kad gegužės mėnesį jau matysite, kokie bus mūsų pasiūlymai dėl um, eurozonos valdymo stiprinimo ateityje ir apskritai visos ES valdymo stiprinimo. Ar tuose pasiūlymuose bus kalbama ir apie Europos valiutos fondą? Baroso, konkretus sprendimas apie tai nėra priimtas. Mes nenorėtume steigti naujos Europos institucijos, kuri veiktų ekonomikos ir pinigų sąjungoje. Aš nemanau, kad tai būtų gera mintis. Ir dar pasakysiu savo nuomonę. Mano nuomonė reikėtų eurozonoje įkurti, sukurti finansinio stabilumo priemonę. Dabar ieškome įvairių būdų, nagrinėjame įvairias mintis, kad užtikrintume, suteiktume tokių garantijų, kaip ir panašiai kaip Tarptautinis valiutos fondas. Pone Konbendit. Pirminkė ponas Konbendit. Dėl 3 procentų palūkanų normos apie tai vyksta diskusijos Vokietijoje, bet dabar aš norėčiau pateikti kitą klausimą. Vyksta diskusijos dėl kovos su piratavimu ir klastojimu. Yra parlamento rezoliucija patvirt, patvirtinta kovo mėnesį, taip pat vyksta dėrybos, akta dėrybos. Taigi, visa tai trunka jau metus, rytoj bus pateikti pirmieji diskusijų vertinimai ir taip pat Naujojo Zelandijoje vykusio sutikimo vertinimai. Ir parlamentas turės pasakyti taip arba ne. Ar nebūtų protingiau labiau įtraukti parlamentą ir labiau jį informuoti apie vykstančias dėrybas, kadangi priešingų atveju šiame parlamente susiklostys tokia pati situacija kaip dėl SWIFT pasiūlymo. Todėl dabar norėčiau paraginti jūs užtikrinti skaidrumą ir pateikti mums dėrybų tekstą, kokį pateikėte didelėms bendrovėms. Labai gerbiu poną Kombendit ir tikrai pareigosiu tiek visą komisiją, tiek poną Dehuchtą paviešinti visus tekstus susijusius su dėrybomis. Kaip žinote, visa tai įvyks balandžio 21-ąją. Dėrybos prasidėjo dar neįsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tą taip pat žinote. Akivaizdu, jog norime glaudžiai bendradarbiauti su EP, kadangi čia parlamentas turi naujų įgaliojimų, todėl mes tikrai norime aktyvesnio parlamento vaidmens, kai kalbam apie tarptautinės dėrybas. Ačiū, papildomas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai negalime žaisti žodžiais. Jeigu jūs ne, nepaskelbėte, bet esate skaidrus, tai neverta tęsti dėrybų. Tikrai ne, nereiškia tai, kad jūs turite paklausti savo partnerio ir galite pas, paviešinti dėrybų protokolą. Jūs privalote tą padaryti. Mes jau pasirašėme Lisabono sutartį, o ten yra aiškus įpareigojimai dėl skaidrumo prieš parlamentą. Todėl nepamirškite, kad galų galia jums reiks parlamento par, e, palaiminimo, o jeigu nebus paskelbtas tekstas, nežinau, koks bus parlamento sprendimas. Lisabono sutartis įsigalioja. Tas tiesa, aš sakiau, kad esu už stipresnį EPA vaidmenį ir šioje srityje rytoj bus paskelbti dokumentai, bet kad tą padarytumėme, reikia dėrybinių partnerių prie pritarimu, būtent tokiu pagrindu vykdomos dėrybos, kai kurie dokumentai yra pakankamai jautrus, riboto naudojimo susiję su jautriamis temomis, tačiau kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiausime su parlamentu bei, jo naujomis, bei atsižvelgime jo naujas kompetencijas pagal Lisabono sutartį. Ačiū. Dabar atsver. Timothy Kirchhoff Komisija pranešė apie peržiūrą. Parlamentas reikalavo panaikinti direktyvą. Turbūt prisimenate, kad jungtinės karalystės parlamentarai, kurie atstovauja profsąjungoms, prieštaravo tam. Dabar rengiama nauja peržiūra, kai kurių valstybių darbuotojai reikalauja lankstesnių valandų. Ar komisija pasiūlys tokį teisės aktą, kuris numatytų išimtis iš 48 valandų darbo savaitės. Barozo, aš dar neturiu pasiūlymo. Jūs žinote, kad paskelbtas konsultacijų dokumentas, kuris, kurio tonas yra pakankamai lankstus, norėtume išgirsti socialinių partnerių nuomonę. Mes norėtume apsaugoti darbuotojus, kad nedirbtų per ilgai, kad nenukentėtų jų sveikata, tačiau kita vertus mes norėtume lankstumo, kad tai būtų naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms ir kad darbuotojai galėtų suderinti darbo ir asmenį gyvenimą. Ponas Kirchhoff, turime rasti sprendimą, nes šiuo metu teisme yra keletas bylų. Mes norėtume rasti sprendimą ir išvengti begalinių diskusijų kaip praeitą kartą ponas Kirchhoff. Aš suprantu, kad jūs nenorite iš anksto sakyti, koks bus komisijos konsultacijų rezultatas. Tačiau kai kuriuose valstybėse, o ypač Junktinėje karaly, karalystėje, naudojamasi tomis išlygomis. Ir ypač tai yra svarbu krizės sąlygomis. Tikimės, kad komisija neapsunkins situacijos. Jūsų klausimų metu jūs tokio patikinimo nepateikėte, bet Tikiuosi, kad dabar pateiksite tokį patikinimą. Baroso, neužmirškite, ponas Kirchop, kad be Junktinės karalystės yra dar 26 ES narės. Ir mes suprantame jūsų minimas problemas, tačiau yra ir kitų pagristų būkštavimų ir problemų. Tai labai jautrus klausimas, reikia rasti pusiausvyrą tarp lankstumo vidutinėms ir mažoms įmonėms, tačiau kita vertus reikia rūpintis ir darbuotojų apsaugą. Todėl mes prašome socialinių partnerių pateikti konstruktyvius pasiūlymus. Ačiū toliau. Ponas Biski, jungtinės kairės vardu. Ačiū. Pone, pone pirmininkė, jūs daug kalbėjote apie bendradarbiavimą su parlamentu, noriu atsižvelgti į kritiškas pastabas. Turiu Jums klausimą. Pastarvojų metu daug kalbame apie kovą su krize, pačią krizę, bet susidaro įspūdis, jog bankų kasdieniniai darbai nesikeičia. Todėl mane domina vienas aspektas. Ar manote, kad mes ar komisija padarė pakankamai bei ką dar reiktų padaryti, jog būtų galima kovoti ilgalaikėje perspektyvoje su finansinės krizės priežastėmis, kad daugiau tokia krizė nebepasikartotų. Pirmininkas Varozo, ačiū. Šiandien darbo programoje mes parodėme, ką nuveikėme e, finansų srityje, daug kas padaryta, bet darbų dar liko. Manau, jog komisijos siekiai buvo geri, bet dėje valstybės narės sumažino komisijos ambicijas, ypač priežiūros srityje. Jie dabar nagrinėjami parlamente. Šiandien parlamente e, bus pristatyta, e, pristatytos išsamios priemonės. Bankų mokestis, manyčiau, jį reiktų aptarti G20 formatu, manyčiau, bus sąžininga būtų, kad po to, kai bankų sektorius sukėlė tiek daug problemų, įneštų savo indėlį į mūsų ekonomikos ateities kūrimą. Tačiau reikia pusiausvyros. Nereiktų pakengti tokiam svarbiam sektoriui mūsų ekonomikoje, kaip kad yra finansų sektorius, bet iš kitos pusės reikia priemonių, kurios atkurtų pasitikėjimą finansų sektoriumi. Pone Barozo, papildomas klausimas. Ponas Sakerman, Vokietijos banko pirmininkas, jis, jis sunkiai įtikinamas ir vis jau prabilom norą siekti 25 procentų finansinės gražos. Kaip manote, kaip reiktų reaguoti komisijai valstybėms narėms? Niekas nesikeičia, jis vėl nori 25 procentų pelno. Ir e, Ta pasakė Vokietijos banko pirmininkas ponas Akermanas. Pone Barauso, prašau. Atsiprašau, tikrai nežinau, ką pasakė Vokietijos banko pirmininkas ir man sunku komentuoti to, ką aš nežinau. Bardzo. E, Europa Wolności Demokracji. Pan William. Ačiū. Laisvos ir demokratiškos Europos frakcija. Dartmuto Rafas. Kadangi ekonomikos krizė iš tikrųjų yra bankininkystės krizė, kurią sukėlė dideli komerciniai bankai, pavyzdžiui, e, Karališkas Iškotijos bankas, e, Fortis e, ir kiti. Ar jūs pritarėte tam, kad investicinių fondų direktoriai padarė didelės žalos Junktiniai karalystiai ir taip pat prie to daug prisidėjo ir neteisingai sutvarkyti komisijos teisės aktai, kuriais buvo siekiama netokių tikslų. Aš manau, priešingai manau, kad tai yra labai gera iniciatyva ir jai yra siekiama atkurti pasitikėjimą labai svarbiu mūsų finansų rinkų sektoriumi. Manau, kad finansų sektorius yra suinteresuotas atgauti pasitikėjimą. Dabar yra iškilusi pasitikėjimo finansų sektoriumi problema. Ji atsirado dėl neatsakingo kai kurių didelių to sektoriaus veikėjų elgesio. Turiu galvoje veikėjus ne tik Junktinėje karalystėje, bet ir kitose šalise. Taigi mums reikia tinkamo reguliavimo ir manome, kad tas reguliavimas, kurį mes numatėme, sukuria tinkamą pusiausvyrą ir juo nesiekiama sukelti sunkumų finansų sektoriui. Priešingai, juo siekiama didinti pasitikėjimą, kadangi finansų sektoriui būtinas pasitikėjimas, kad jis galėtų finansuoti ekonomiką. Pirmininkė, kaip EFM direktyva direktyva skirta alternatyvių fondų direktoriams gali atkurti pasitikėjimą finansų sektoriumi, kai daugiausia problemų kelia dideli komerciniai bankai. Štai koks mano klausimas. Atsiprašau, bet aš nesutinku, kad problemas kelia vien dideli komerciniai bankai. Iš tikrųjų, e, Junktinėse Amerikos valstijose kilusios problemos buvo susijusios ne tik su dideliais komerciniais bankais, jos buvo susijusios su nekomerciniais bankais ir su didelės rizikos fondais. Turiu pasakyti, kad e, ta, kai kurie dideli tradiciniai komerciniai bankai nėra atsakingi už krizę. Buvo kitų veikėjų, kuriems tenka atsakomybė ir mūsų nuomonė tinkamas reguliavimas yra geriausias būdas spręsti problemas, kurios kyla ir bankams, ir kitiems operatoriams. Ačiū. Dabar neprisijungusių narių vardu Henry William Browns. Ačiū pirmininkė. Europos išorės veiksmų tarnyba bus atsiskaitys, bus atskaitinga vyriausiai įgaliotiniai. Pagal 18 straipsnį vyriausiosios įgaliotinės e, užduotis yra vykdyti e, saugumo ir gynybos politiką pagal tarybos suteiktos įgaliojimus. Tačiau turiu pasakyti, kad šio parlamento įtakingos frakcijos pasisako už tai, kad komisijai tektų daug svarbesnis vaidmuo išorės veiksmų tarnyboje. Ir sakoma, kad iš komisijos į išorės veiksmų tarnybą turėtų ateikti bent 60 procentų darbuotojų. Ir ta <coughs> tarnyba neturi priklausyti vien nuo tarp vyriausybiškumo, e, nuo tarp vyriausybinio darbo metodo, tai yra ministrų tarybos ir Europos vadovų tarybos. Panašu, kad vis dėlto tikrai užsienio politiką vykdys Europos komisija, o tai, kad vyriausioji įgaliotinė vykdo užsienio reikalų politiką pagal tarybos mandatą, bus tiesiog teisinė fikcija. Ne, nemanau, kad taip yra. Jūs žinote, kad vyriausiosios įgaliotinės pareigų, pareigybės įsteigimas yra vienas svarbiausių Lisabono sutarties elementų. Ir čia kalbame apie tarp vyriausybinę kompetenciją ir bendrijos kompetenciją. E, bendroji užsienio reikalų politika ir toliau lieka tarp vyriausybinė prerogatyva. Tačiau yra tam tikrų bendrijos kompetencijų, kurios e, turi būti kuriomis turi būti naudojamasi ne tarp vyriausybinėse struktūrose, bet bendryjoje. Taigi, vyriausiai įgaliotinė, komisijos vicepirmininkė, e, užima lik dvi pareigas ir ji turės derinti abi kompetencijų rūšis. Žinoma, bus tam tikrų kompetencijos ryčių, už, kuria, už kurias ji bus atsakinga kaip komisijos vicepirmininkė ir taip pat turės dirbti su valstybėmis narėmis ir taryba. Ir manau, kad tai užtikrins e, nuoseklius ES išorės santykius, kurie sustiprins mūsų vaidmenį pasaulyje. Aš suprantu, kad e, jums tai atrodo nuoseklu, nes jūs euro integracionalistas, o aš ne. Bet aš siūlyčiau pažvelgti plačiau nei Lisabono sutartis, nes ji visai nevykusi bandoma visiškai mm, palikti tarybą nuo šalyje. Taryba turi savų e, trūkumų, tačiau vis dėlto tai yra valstybinarių atstovybė. Baroso, aš tikrai prašyčiau valstybių laikytis sutarties ir institucijų laikytis sutarties. Sutartie yra pusiausvyra ir reikia gerbti tą pusiausvyrą. Be to tai yra pažanga palyginus su praeitimi praeitie skirtingos institucijos rūpinosi skirtingais interesais. O dabar visos institucijos rūpinasi ES interesais pasaulyje. Dabar mums reikia tiesiog įgyventi tai, kas numatyta sutartyje, o to galima pasiekti tik tai bendradarbiaujant, geranoriškai institucijoms ir gerbent valstybės narės. Ačiū bendrosius klausimus baigiame. Dabar konkretesni klausimai ES užimtumo mm, situacija. Pirmiausia, kalbės ponas Silvestris. Ačiū pirmininkė, aš esu iš Italijos pietų. <clears throat> ir ten ekonomikos stuburas yra mažas ir vidutinis įmonės pavyzdžiui, tekstilės, batų gamybos. Ta pramonė patiria krizę, nes importuojama daug iš Kinijos ir Azijos valstybių. Vietoje pagamintos prekės kainuoja e, brangiau negu importuotos iš Kinijos. Aš kalbu apie tekstilės produktus. Ir tai sukelia užimtumo bei vartojimo krizę. Noriu paklausti, ko jūs laukiate, kodėl nenustatote muito mokesčių? Juk Kinijoje vaikai dirba keurą dieną ir neturi jokios socialinės apsaugos ar sveikatos apsaugos. Ką man sakyti savo piliečiams namuose, kai užsidaro tiek daug įmonių, kai kenčia ištisi Europos ekonomikos sektoriai. Ištisos rytis pietų Italijoje patiria gilę krizę. Ką jūs, pirmininkė, ketinate daryti? Barozo, suprantu jūsų rūpestį, jis visiškai pagristas. Taip, mažos ir vidutinės įmonės sukuria daugiausia darbo vietų Europoje. Kaip reaguoti į konkurencingumo problemą? Aš turiu omeny gamybą kitose pasaulio vietose, kur taikomi menkesni standartai. Sprendimas tikrai nėra užtrenkti mūsų sienas, nes ES yra didžiausia eksportuotoja pasaulyje. Sprendimas yra skatinti geresnius socialinius standartus, darbo standartus visame pasaulyje. Mes to siekime G20 šalių e, grupėje, taip pat Tarptautinėje darbo organizacijoje, dialogose su mūsų partneriams. Tačiau mes taip pat turėtume kovoti su dempingu, antidempingo priemonėmis. O sienų uždarimas tikrai nesprendimas ir mums būtų nenaudingas. Ačiū pirmininkė. Dabar ponas Papa Nikolao. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsižvelgiant į Graikijos problemą, apie kurią jau buvo užsiminta, pažymėsiu, kad labai intensyviai svarstome, kaip keisis padėtis ateityje, kaip reikia spręsti problemą, tačiau kai kam susidaro įspūdis, kad komisija ir taryba nesutarė. Komisija palaiko daugiau mažas ir vidutinės valstybės, o taryba e, daugeliu klausimų ir ypač Graikijos e, atveju daugiausia apsiribuoja technokratiniais pareiškimai. Tačiau mes kalbame apie valiutų ir pinigų sąjungą, kalbama apie supranacionalinius e, elementus, kurie vyrauja. Be to, komisijos strategija 2020 tai yra svarbus kovos su nedarbo tikslas kaipgi komisija ketina įgyvendinti šią strategiją. Ačiū. Užimtumo problema e, priklauso nuo bendros ekonominės situacijos. Būkime sąžiningi, negalime sukurti tiek darbo vietų, kiek buvo iki krizės, kol neužtikrinsime spartesnio augimo Europoje. Todėl dedame visas pastangas ieškodami naujų augimo šaltinių bei užtikrinti tų ūkio sektorių augimo, kurie yra svarbiausia ES. Toks yra mūsų šiandienos prioritetas. Atsižvelgiant į visą tai, buvo padaryta nemažai dėl užimtumo 2020 strategijoje yra pasiūlymas dėl naujų įgūdžių, naujų darbo vietų, bet iš principo reikia atkurti augimo sąlygas, taip pat pasitikėjimą mūsų ekonomiką. Kaip matėme, daug kas, e, kaip ir Graikijos atveju, priklauso nuo pasitikėjimo Graikijos ateitimi ir tai padės išvengti fiskalinių e, disbalansų. No. Kolik Frederik Derdeu, please. Ponas Derdeu, žodis jums prašom. Monsieur le Président, la situation de l'emploi en Europe est très préoccupante, comme mes collègues viennent. Ponas pirmininkė, didžiulį nerimą kelia užimtumo situacija Europoje. Mm, praeitais metais 2 milijonai piliečių prarado darbą. Ir tai apima 8 procentus darbo jėgos, o 17 procentų gyvena žemiaus skurdo ribos. Ar nemanote, kad reikia įgyvendinti strategiją, kurios du pagrindiniai principai būna. Pirma, tvirtinti, įtvirtinti geras darbo sąlygas 2020 strategijoje, tai turėtų būti įtraukta, o ne tik darbo vietų didinimas. Ir taip pat turėtų būti numatytas didesnis socialinis solidarumas. O kaip dėl ekologiškų darbo vietų? Jūs minėjote jaunimą, bet kaip dėl vyresnio amžiaus žmonių, vyresnių nei 50 metų? Taip pat mums reikia diversifikuoti ekonomikos sektorius. Baroso. Taip, visi šitie klausimai paminėti 2020 strategijoje, tai yra dėl darbo vietų, dėl tinkamų darbo sąlygų, tai paminėta savo gairėse bet taip pat mums reikia naujos Europos pramonės politikos, kuri sukurtų tvarę pramonės, tvarų pramonės pagrindą mm, jaunimui mes paskelbėme dvi iniciatyvas, tai yra nauji įgūdžiai naujams darbo vietoms ir judus jaunimas, mes pabrėžiame švietimo svarbą, socialinę įtrauką, kovą su skurdu, kova su nedarbu yra mūsų prioritetas dabar. Rengdami strategiją, mes be jokios abejonės sugebėsime sumažinti nedarbą. Ačiū pirmininkė, toliau Ponas Koverakį. Ačiū pirmininkė. Jūs puikiai žinote, kad pastaraisiais metais nedarbas augo visose Europos šalise. Aišku, situacija šiek tiek skiriasi skirtingose šalise. Ekonomistai sutarė, kad užtruks bent dviejus metus, kol ekonomika atsigaus ir mažiausiai 10 metų užtruks, kol pradės didėti darbo vietų skaičius. O šiuo metu nedarbas tik didėja, auga jaunimo karta, kuri niekaip negali įsilieti į darbo jie, e, rinką. Ar nemanote, kad tokiomis sąlygomis turėtumėt imtis priemonių, užtikrinti, kad piliečiai, Europos piliečiai, kurie praranda darbą, gautų bent minimales pajamas. Turėtų būti numatytas jaunimui tam tikras specifinis apmokymas prieš įsiliejant į darbo rinką. Baroso, jūs visiškai teisingai išanalizavote situaciją darbo rinkoje. Iš tiesų situacija tik blogėja. Tiesa, ne taip sparčiai kaip anksčiau, dabar matome stabilizavimosi ženklų valstybėse narėse. Tačiau ekonomika pradėjo atsigauti iš gilios recesijos tik prieš devynis mėnesius. Ir ilgai užtruks, kol ekonomikos atsigavimas turės teigiamos įtakos darbo rinkai. Todėl mūsų dabar prioritetas yra užimtumas, jaunų žmonių neužimtumas yra ypatinga problema. 20 procentų jaunimo yra bedarbiai, todėl šiais metais mes pradėjome tris iniciatyvas. Dvi aš jau minėjau, trečia yra jaunimo įdarbinimo iniciatyva. Viena iš iniciatyvų, kurias mes parengsime, yra skirta e, didinti profesinį mokymą, finansuojant iš Europos socialinio fondo. Ir taip pat stažuočių programa, tai yra baigus mokymasi perkelti mokymo metu įgytą žinias į darbo vietą. Ačiū, Graham Watson. Pirmininkė, praėjusią savaitę Europos klimato fondas paskelbė savo kelrodį planą iki 2050 metų. Tame plane yra numatytos trys, numatyti trys būdai, kaip ES iki 50 metų gali sumažinti savo teršalų išmetimus pagal Kyoto tikslus. Mes galime nieko nekeisti arba galime visiškai, tapti visiškai m, mm, savarankiški, apsirūpindami ištekliais ir taip pat galime labai smarkiai sumažinti CO2 išmetimus savo ekonomikoje. Tačiau viso to galima pasėti tik Europos lygių. Ar komisija e, pripažins šį kelrodį planą, ar tai bus postumis ES pasiūlyti naujų politinių priemonių. Ir kadangi atsiveria galimybės kurti darbo vietas, ar jūs, e, komisijos pirmininkė, bandysite įtikinti valstybės narės imtis e, būtinų priemonių? Taip, aš žinau, kad Europos klimato fondas paskelbė ataskaitą ir mes e, programoje 2020 m. Europa skelbėme tam tikrą iniciatyvą, kuri padėtų Europai tapti nepriklau, nepriklausoma išteklių prasme, įgyti konkurencinio pranašumo. Apie tai kalbama ir komisijos 2010 ir vėlesnių metų darbo programoje. Bus siekiama pereiti prie ekologinių požiūrių efektyvios ekonomikos, ypač transporto, kitose sektoriuose ir tai turėtų skatinti investicijas. Aš noriu pabrėžti žodį investicijos, nes e, klimato politika e, taip pat gali būti būdas kurti darbo vietas, vadinamasis ekologiškas darbo vietas. Ačiū, ponė Tripol. Thank you, Ačiū, pirmininkė, e, gerbėmiai komisijos nariai. E, pastaruoju metu buvo paskelbta apie naujas technologijas, prie, info, informacinių technologijų priemonės, pavyzdžiui, e-box, e, iPad. Tačiau tos iniciatyvos ateina iš e, Junktinio Amerikos valstijų. Ką daro Europos Sąjunga, siekdama suskaitmeninti kult paveldą Europos žemynę? Taip, ir yra kilęs iššūkis suskaitmeninti mūsų knygas. Tai yra labai didelis uždavinys. Reikia išsaugoti mūsų kultūrinį paveldą, tačiau tai reikia daryti nepažeidžiant autorių ir kitų e, teisių. Taip pat reikia nuspręsti, ką daryti su knygomis, kurių autoriai nežinomi. Taigi mes sieksime atsakyti į šį labai sudėtingą iššūkį. Aš paprašiau komisarės Krus ir Vasilio įsteigti komitetą ir norėčiau paskelbti, kad ponas Moris Livy, ponė Elizabet e, Likerman ir kiti kolegos uh, dirbs tame komitete ir jie uh, propaguos idėją, kad reikia išsaugoti mūsų paveldą skaitminėme formate, nepažydžiant autorių teisių. Ponas Černiecki. Ačiū pirmininkė. E, Europos komisijos pirmininkė, norėčiau sužinoti, koks jūsų nuomonė bus sutrikusių skrydžių poveikis e, aviacijos sektoriui. Šiandien laikraštyje Financial Times yra parašyta, kad skrydžių nutraukimas dėl nutrauktų skrydžių įvairiose vietose įstrigo apie 7 milijonus keleivių. Ir tai aviacijos sektoriui kainavo po 100 milijonų dolerių per dieną. Koks bus viso šito poveikis užimtumui aviacijos sektoriuje? Kiek suprantu, dėl šios krizės būtent jūs ir Van Rompoj nedalyvavo e, laidotuvėse Lenkijoje. Dėl laidotuvių aš norėčiau visiškai atskirti šį dalyką nuo dabartinės situacijos. Aš labai gerbiau prezidentą Kačinski, dalyvavau visose ceremonijose, kuriuose galėjau, susijusiuose su mm, prezidento Kačinskio, jo žmonos ir kitų asmenų, žuvusių asmenų mirtimi. Ir tikrai nesuprantu, kaip galima uh, Mm, reikšti tokią kritiką, kaip galima pasinaudoti daugybę žmonių mirtimi, kritikuojant Europos institucijas. Aš iki pat paskutinės minutės ketinau vykti į prezidento Kačinskio laidotuvės, bet tik labai vėlai šeštadienį vakare sužinojau, kad skrydis, kurį organizavo Belgijos institucijos, buvo atšauktas ir aš nebegalėjau vykti. Taigi norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad aš asmeniškai galėjau, padariau viską, ką galėjau, siekdamas pagerbti tragiškai žuvusių žmonių asmenumą ir pagerbti Lenkiją kaip tautą. E, dabar, pirmininkė, norėčiau atsakyti į klausimą apie aviacijos sektorių. Mes suprantame, kad e, ugnikalnio išsiveržimas sukelia didelių problemų aviacijos sektoriui Todėl jau dabar dirbame siekdami išsiaiškinti, kaip padėti Europos aviacijos pramoniai. Ji patyrė milžiniškų ekonominių nuostolių, nes keletą dienų negalėjo vykdyti skrydžių. Taigi mes ieškome bendro sprendimo, kuris padėtų šiam sektoriui paveikti, įveikti krizę. Žiūrime, kas buvo daroma po rugsėjo 11 dienos išpolių ir ieškome sprendimų. Iš diskusijos šiandien šio klausimu vyko ir komisijos kolegijoje. Kontys. Ačiū, ponas Kontis. Ačiū, ponė pirmininkė Barozo. Iki 2006 oficialiais duomenimis nedarbo lygis siekia 8-9 procentai, priešingai nei Lisabono strategijos tikslas apie pilną užimtumą. Dabar e, sakoma, kad bus viršėjami 10 procentų nedarbo, taigi tai yra tam tikras ekonominis ugnikalnis, ant kurio mes sėdime. Graikija, Rumunija, Bulgarija vykdo griežtas taupimo programas, kur tarptautinis valiuto fondas mm, dalyvauja, ten nedarbo lygis dar aukštesnis, ar komisija įvertino tokios taupimo politikos įtaką užimtumui. Ir tokią politiką mes toms šalims primėtėme, bet ar vertinome užimtumą tose šalise, kur dalyvau kurios privalo vykdyti tokias priemonės ir ypač, kai tas priemonės primeta Tarptautinis valiutų fondas. Ačiū. Mes nieko neprimetame. Graikijos valdžia pati nusprendė, ką daryti. Puikiai suprantate, kad makroekonominis disbalansas Graikijos ekonomikoje daro didelę neigiamą įtaką augimui bei užimtumui. Akivaizdu, jeigu net kursime pasitikėjimo Graikijos viešaisiais finansais, jokių investicijų nebus, nebus augimo, o be augimo nebus naujų darbo vietų. Atsižvelgiant į tai, neturėtumėme e, supriešinti makroekonominio stabilumo su užimtumu. Problema yra tinkamai užtikrinti perėjimą bei palaikyti tinkamas paskatas ekonomikoje, tuo pat metu išsaugant tinkamą makroekonominį stabilumą. Manau, Graikijos ekonomikos labai pačių graikų darbuotojų labui ir atkurti pasitikėjimą Graikijos viešaisiais finansais. Danke, Herr Präsident. Ponas Rubik, ačiū ponė pirmininkė. Noriu pasiteirauti apie ugnikalnio įsiveržimą ir vulkaninius pelinus. Akivaizdu, jog tai darys įtaką aplinkai, CO2 bei kaip manote, ar įmanoma, įmanoma kažkaip įvertinti, kokią įtaką turės šie smulkus pelenai, šios smulkos dalytės, kadangi Europoje yra griežti reikalavimai dėl smulkių dalelių taršos. E, problem. Ponas Barozo, ačiū. Ugnikalnio problemos kontroliuoti neįmanoma. To tikrai nepadarys nei Europos institucijos, nei nacionalinės vyriausybės. Mums tiesiog reikia susidoroti su pasiekmėmis. Kai mes kalbame apie oro e, transportą, aviaciją. Bandysime taikyti tas priemonės, kurios buvo taikomas po rugsėjo 11-osios, įvertinti bendrą padarytą žalą. Tikrai nelengva, tačiau tikrai nereikia panikuoti ar dramatizuoti. Turėtumėmės įvertinti žalą bei pasistengti padaryti, ką galime europinių lygmenių. Noriu pasakyti, kad mes čia turime vos vieną procentą valstybių narių biudžeto, likę 99 procentai yra valstybių narių rankose. Tikrai nesažininga, kad iš ES tikimas įspręsti visas problemas, kuomet jai net neduodama lėšų toms problemams spręsti. Ponas Boris, prašau. Szanowny panie przewodniczący ponas komisijos pirmininkė, strategijoje Europa 2020 kalbate apie tai, kad reikia mažinti nedarbą, daugiau dėmesio skirti švietimui, kad daugiau Europos piliečių įgytų aukštą išsilavinimą. Noriu paklausti, ar Europos socialinis fondas Taip pat mokslo tyrimų ir plėtros fondai išliks ateities biudžete. Juk tai inovacijoms svarbiausias dalykas, taip pat ir siekiant didesnio užimtumo, tai labai svarbu. Ar nereikėtų mums daugiau investuoti į mikro įmonės, nes jos užtikrina savarankišką darbą, kurio šiuo metu trūksta. Barozo, taip, 2020 strategijoje siūlome vieną iš tikslų - tai švietimas. Siūlome kovoti su tuo, kad mokiniai nustotų mokytis mokykloje. Taip pat siūlome stiprinti trečiojo ligmens išsilavinimą. Europos konkurencingumo problemų neišspręsime, neišsprendę švietimo problemų. Todėl siūlome visoms valstybėms narėms paremti tą tikslą. Reikia mobilizuoti išteklius ištekliai tai ir valstybių narių, ES ištekliai. Aišku, teks aptarti ir finansinės perspektyvas. Tačiau veiksmai europinių lygmenių turėtų papildyti valstybių pastangas. Europos socialinėme fonde numatyti tam tikri veiksmai skirti jaunimui. Tai yra mokymai, stažuotės, manome, kad Europos štai tokių priemonių lygmenių ambicijų lygmo neturėtų, ambicijų lygis neturėtų būti mažinamas. Pirmininkė, vakar sužinojome, kad Antverpene Opelio gamykla bus uždaroma. Tai vienas iš pavyzdžių, kaip prarandamos darbo vietos Europoje. Kita ketvirtadienį profsąjungos surenks visoje Europoje demonstracijas. Kaip dėl Europos pramonės ateities ir standartų, kaip užtikrinti darbo vietas. Kolegos nori užimtumo, nori ryštingų veiksmų ir atsakymų dabar, o ne po penkerių metų. Jūsų darbo programoje nekonkrečiai apie tai kalbama. Jūs minėjote gairias, jūs minėjote pozicijos dokumentą dėl Europos 2020 strategijos, tačiau tai nepakankamai konkretu. Reikia daugiau pavyzdžių, ką jūs darysite, kokie jūsų ketinimai, kaip išsaugosite mūsų strateginės pramonės šakas ir koks komisijos vaidmuo užtikrinant e, Europos automobilių pramonės ateitį ir darbo vietas. Barozo užimtumo gairės priklauso nuo bendro ekonomikos augimo. Mes bandome 2020 strategijoje sustiprinti užimtumo aspektą. Yra keturios gairės. Mažinti struktūrinį nedarbą, didinti įgūdžius, gerinti švietimo sistemą, skatinti mokymasi visą gyvenimą ir socialinės atskirties mažinimą ir skurdo mažinimą. Tai yra bendrosios gairės, kurias turi vykdyti europinės institucijos, bet taip pat ir nacionalinės vyriausybės. Nėra vieno sprendimo, nėra panacėjos, kuri iš karto išspręstų nedarbo problemą Europoje. Tai turėtų būti priemonių visuma. Tai yra ir finansinis stabilumas, ir pasitikėjimas mūsų rinkomis, ir vidaus rinkos potencialas, tik per priemonių visumą mes išspręsime. O dėl automobilių pramonės žinome, kad buvo e, gamybos perviršis ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ačiū. Pirmininkė. Taip, neteisingai buvo pavadintas ponė. Klausimas pirmininkui. pirmininkui. Nedarbas yra didžiulė problema. 20 procentų jaunimo neturi darbo. Daugelis piliečių, kurie neturi darbo, yra vyresni nei 50 metų. Kai kuriuose valstybės narse kalbama, kad reikėtų pratesti darbinį amžių, kad reikia daugiau darbuotojų iš trečiųjų šalių, iš užsienio. Ir aš čia matyčiau prieš priešą. Norėčiau žinoti štai ką. Jeigu mes norime pratesti darbinį amžių, Tai kodėlgi nenumačius galimybės vyresniems nei 50 dirbti, kodėlgi nenumačius galimybės dirbti jaunimui? Kokia yra tikroji Europos strategija? Kur mes ją galime rasti? Mes visi sutarėme, kad jauni kvalifikuoti darbuotojai turėtų rasti darbą, kad nebūtų išstumti iš mūsų visuomenės, nes tai labai brangiai kainuotų mūsų visuomenėms, jei prarastume tuos jaunus darbuotojus. Baroso. Kovojant konkurencinėje kovoje pasaulyje mums reikia daugiau darbuotojų, kurie dirbtų geriau ir ilgiau. Taigi nėra prieštaravimo. Jei nustatysime ilgesnį darbinį amžių ir leisime darbuotojų imigraciją Europą. Pavyzdžiui, Vokietijoje Dabar yra maždaug vienas milijonas darbo vietų neužpildyta. Junktinėje karalystėje pusė milijonų. Taigi matome, kad yra netitiktis tarp paklausos ir pasiūlos darbuotojų. Taigi, daug ką galima tobulinti šiame sektoriuje. Pensijų reforma, tikiu, prie to gali prisidėti. Šios krizės sąlygomis tos valstybės, kurios nesijėmė veiksmų išlaikyti žmonės ilgesnį laiką darbo vietose, nukentėjo, nes tai yra svarbu. Jeigu Europa nori būti konkurencinga, mes turime didinti užimtumą Europoje. Pani Joanna Škidlevska. Ačiū dabar Ana Škidlevska. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Barozo, šios dienos kalboje jūs minėjote, kad komisijos prioritetai užimtumo politikos rytyje e, apima ir parama e, mokyklo abiturientams įsitraukti į darbo rinką. Mes žinome, kad šios amžiaus grupės nedarbas yra labai didelis. Ispanijoje siekia 40 procentų, Lenkijoje 20 procentų ir toliau auga. Panašu, kad uh, yra atotrukis tarp švietimo ir darbo rinkos poreikių. Taip pat sunku mm, jaunuoliams patekti į stažuotės. Manau, kad reikėtų pagalvoti apie Leonardo da Vinci programos rezultatus, kaip juos vertinti. Ar komisija rengia naują veiksmų programą, kuria siektų užkirsti kelią nedarbo didėjimui tarp jaunimo ką, ponia Baroso, galite šiandien pasiūlyti jaunimui Europoje? Jaunimo nedarbas dabar yra pati skaudžiausia problema Europoje, nes jaunimo nedarbas siekia daugiau nei 20 procentų. Todėl mes pasiūlėme tris iniciatyvas. E, darbingas jaunimas, e, jaunimo judumas. Taigi siekiame gerinti jaunimo švietimą. E, mokymą ir taip pat siekiame geriau suderinti darbo jėgos pasiūlą ir rinkos poreikius. Iki 2020 metų atsiras dar 16 milijonų darbo vietų, kuriams reikės aukštos kvalifikacijos. 2007-2013 metų laikotarpiu mm, Europos, iš Europos socialinio fondo buvo skirta 13,5 milijonų e, darbo rinkos poreikiams e, tenkinti. Šletter. Pone Elizabeth Švet. Prezident Baroso. Pone pirmininkė Baroso, jūs sakėte, kad Reikia kurti ekologinės darbo vietas, išnaudoti galimybės ir visa tai yra įtvirtinta 2020 strategijoje. Tai netiesa. Jūs pamiršote šį faktą rašydami savo strategiją. Paaiškinsiu kodėl. Kadangi e, manote, jog pasiekus užim, tam pasiekti užimtumą reikia ekologinės e, ekonomikos, e, bet to nėra įtvirtinta strategijoje. Ką darys komisija, kad būtų išnaudotos tvarios ekonomikos potencialas Europoje. Bent jau būsimoji pirmininkė Belgija savo programoje tam skirs didelį dėmesį, nes išvelgia čia milžiniškas galimės, ką darysite čia jūs kaip komisija. I have to remind you that it was Turiu Jums priminti, kad būtent komisija pristatė klimato kaitos ir energetikos paketą. Ir ten mes matėme daug galimybių kurti darbo vietas kai kuriuose sektoriuose, kad ekonomika taptų ekologiškesnė. Taip, tai yra ateities prioritetas. Tai yra vienas iš svarbiausių uždavinių 2020 m. strategijoje. Tos strategijos centre yra klimato kaitos ir energetikos e, tikslai - 20 procentų sumažinti CO2, 20 procentų padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių e, naudojimą ir naudodami atsinaujinančius energijos šaltinius, mes tame sektorijoje sukursime naujų darbo vietų. Taip, tai yra svarbus dalykas e, ateities ekonomikos strategijoje. Sieksime augimo, protingo augimo, teisingo augimo ir taip pat tvaraus augimo. Ačiū. Paskutinis klausimas. Lisa Jokonsari. E, Talampų. Pirmininkė. Šiandien daug kalbėjome apie jaunimą. Dar viena žmonių grupė nukentėjusi nuo užimtumo krizės yra moteris. Mūsų ekonomika vis labiau įsiskolina, valstybės narės mažina savo biudžetus ir daugiausia apkarpimų yra socialiniuose ir švietimo sektoriuose, kur daugiausia darbuotojų yra moteris. Pirmininkė Baroso, norėčiau sužinoti, ką ketinate daryti tose valstybėse narėse, kurios neatsižvelgdamos į tai, kad 2020 m. strategijoje sakoma, kad reikia galvoti apie žmogiškosius išteklius, švietimą ir e, sveikatos priežiūrą, tos valstybės narės mažina asignavimus tiems sektoriams. Ką jūs ketinate daryti tose valstybėse narėse? For women, uh, to... Moterų nedarbas šių metų vasario mėnesį išaugo iki 9,3 procentų palyginti su. Tai yra daugiau nei vyrų nedarbas. Tikrai kai kuriuos sektorius e, fiskalinės politikos sugriežtinimas paveiks labiau ir būtent tie sektoriai E, įdarbina daugiausia moterų. Mes galime tiesiog paprašyti valstybių narių atsižvelgti į tai savo politikoje, pasistengti, kad moteris šiuo perinamojų laiko tarp neatsidurtų nepalankesnėje padėtyje. Mes ministrų taryboje su valstybėmis narėmis aptarėme tikslus užimtumo tikslus ir kalbame, kad reikia skatinti ir moterų, ir vyrų užimtumą. Kai kuriuose valstybėse narėse tas didinimo potencialas yra labai didelis. Yra kai kurių valstybių narių, kurių, kur moterų užimtumas yra dar daug mažesnis nei vyrų. Ačiū, ačiū pirmininkė už jūsų atsakymus. Ačiū, kad dalyvaujate. E, diskusija buvo įdomi, dėkoju kolegoms už jų aktyvumą per pastarąją valandą. E, vėl susitiksime su komisijos pirmininku kitą mėnesį per klausimų valandą. Ačiū.